ir gaminiams pasiekiantiems mūsų iš, valstybių, iš trečiųjų valstybių, kaip ir tiems, kuriuos pagaminame ES viduje. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū ponė Keli. Tuo baigėsi balsavimo motyvų paaiškinimas. Pro, posėdžio protokolas bus išdalintas prieš kitą posėdį ir jei niekas neprieštarauja, rezoliucijos, šiandien, šiandien patvirtintos rezoliucijos bus perduotos visiems susijusiems asmenims ir institucijoms. Posėdis baigtas. <laughs> Ačiū, ponė Keli.